Čia pirmininkų suėgos pirmininkas mane informavo, kad niekas nepateikė prieštaravimų dėl e, pirmininkų suėgos rekomendacijų jūri komitetui neprieštarauti deleguotam aktam. Jeigu per 24 valandas jokia politinė frakcija ar e, Europos parlamento narių grupė neprieštarautų e, šiai rekomendacijai, tai ji bus laikoma patvirtinta. Jeigu ne, tai dėl jos bus balsuojama. Rekomendacijas galite rasti per, e,